kovojant su neteisėta imigracija, kalbant apie nelegalius indus ES, jų jau tiek daug nėra, bet pasitaiko, taigi reikia aptarti ir tą klausimą. Taip pat dabar pertvarkome savo teisinę priemonę tam, kad galėtų pas mus atvažiuoti ir būti studentai, mokslininkai ir aukštų kvalifikacijų darbuotojai. Ir indai ne tik atlinkę siūsti mums mokslininkus ir e, studentus, bet nori ir gauti ES studentų mokslininkų. Taigi e, universitetų benda, lygmens bendradarbiavimas yra gan geras, taigi mes norime parengti tokį teisinį ekonominį pagrindą tam bendradarbiavimui. E, Taip pat ir verslo galimybės, turizmo galimybės yra svarbios. Dėl to bandome sukurti tokią patrauklesnę aplinką. Kinija yra kita šalis, kur irgi išvelgiame tam tikrų galimybių padiskutuoti ir sukurti bendrą migracijos ir mobilumo darbo atvarkę. Čia bruožai tie patys. Dėl, dėl Kinijos yra tam tikrų problemų susijusių su nelegalia migracija, tam tikrų organizuotų nusikalstamumu, e, priekyba nelegalia, žmonių nelegalia priekyba. Jie ketina, pavyzdžiui, palengvinti diplomatų judėjimą, kurie dalyvauja mūsų posėdžiuose. Taigi bruožai panašus, bet situacija gal šiek tiek sudėtingesnė. Trečioj, trečiasis dalykas - vizų palengvinimas. Yra dabar devyni susitarimai - Rusija, Ukraina, Molda, Moldova, buvęs, buvusi Jugoslavijos Respublika, Makedonija, Gruzija, Albanija. Taigi mes dabar e, peržiūrėjome tuos susitarimus, juos tobuliname, ypatingai su Moldova, Ukraina ir Rusija. Su Rusija dar nebaigėme dėrybų, dar kalbamės dėl vizų palengvinimo sutarties tam tikrų turinio detalių. Taip pat siūlome pradėti dėrybą su Baltarusija. Baltarusijos valdžia tam nepritarė kol kas, taigi viskas stovi vietoje. Na ir su visomis tomis šalimis mes taip pat aptarėme ir vis, vizų redmisi, bei redmisijos sutartis, vizų palengvinimo redmisijos sutartis. E, koks sutarties turinys? Vėlgi, kalba eina apie tuos pačius klausimus, bet šiek tiek kitaip. E, suvienodinti dokumentus, blankus, sumažinti vizos mokestį, įvesti tam tikras kategorijas, tam tikroms kategorijoms panaikinti mokestį, e, daug, daugkartinio įvažiavimo vizą numatyti, studentams, kad, kad jiems būtų lengviau judėti ir taip pat diplomatinių pasų uždavimas tam, kad būtų sukurtos geresnės sąlygos mainams. Na ir paskutinė mano mintis. Dar dvi mintis. Dėl redmisijos Tai irgi e, labai aktuolus klausimas. 13 sutarčių dabar galioja - Kongo, Makau, Šrilanka, pe, penkios Balkanų šalis - Rusija, Ukraina, Molda, Moldava, Pakistanas, Gruzija. Dabar trys vyksta dėrybos dar. Trys kitos dėrybos, kol, kol kas nėra susi, įsigalioję susitarimai su Žalio Kišalio krantu, Armenija ir Turkija. Uh, Žalio kišolį Respubliką, tiksliau. Taigi, mobilumo partnerystės leistų labai konkrečiai e, paspartinti tas dėrybas. Dar norėčiau pabrėžti, kad e, pasiekę esame nemažai neblogų rezultatų, pavyzdžiui, su Rusija, kitais atvejais praščiau, pavyzdžiui, su Pakistanu. No? todėl kad daug spaudimo darome tam, kad tai veiktų tinkamai, nes Pakistanas yra tarp penkių šalių, iš kur nelegalių imigrantų Europoje yra daugiausiai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad su Šri Lanka buvo senas susitarimas, tačiau pirmąjį kartą dabar jau dirbo bendras emisijos komitetas ir buvo įvardintos realios problemos Turkija. Uh, jau paraf, parafuotas susitarimas. Dabar kalbame su turkų valdžia, kiek jie linkia, dėl ko jie linkia susitarti. Vizų dialogas. Dabar vyksta dialogas su Rusija, Ukraina, Moldova, Kosovu, Gruzija ir tikiuosi, kad greitai pradėsime su Turkija dėrybas. Viskas, aišku, priklauso nuo to, kada bus pasirašyta redmisijos sutartis, kaip nekartą mes sakėme. Taigi, mes tuo esame suinteresuoti, tai yra bendras mūsų interes, interesas ir Europos parlamentas turi priežiūros teisę dėrybose. Dėl Ukrainos 2008 metais mes pradėjome dėrybas, tačiau buvo sunkumų, šalis nemaža, reikia tam tikrų reformų, kaip visi puikiai žinome. Na ir neseniai susitiko užsienio reikalų ministrai ir matome, kad noras yra didelis. Su Moldova praeitais metais perėmė į antrąją etapą. Dabar Moldova vykdo sparčiai reformų procesą ir gan greitai reaguoja visus rodiklius. Nenorėčiau jokių garantijų pateikti, nes tai yra techninis procesas, tačiau esame įsitikinę, kad iki Vilniaus viršūnių sutikimo dėl rytų partnerystės mes e, galėsime bent jau užbaigti techninius procesus ir tuomet komisija galės pasakyti, kad jau turime pakankamai elementų pasiūlymui pateikti. Kosovas. Aš lankiausi Kosove prieš keletą savaičių. Programa specifinė, Kontekstas sudėtingas, 17 rekomendacijų esame pateikę, susijusių su institucijų kovojančių su organizuotų nusikalstumų ir korupcija veikla, bet dialogas geras, dalyvavimas aktyvus ir Kosovo valdžios įsipareigojimai yra rimti. Galiausiai Gruzija. Vakar taryboje vyko diskusijos, komisija parengs vizų liberalizavimo e, veiksmų planą, komisarė sutiks su atitinkamais pareigūnais ir, aišku, tas procesas priklausys nuo konkrečių rodiklių, tikimės greitos pažangos. Tiek galėčiau daugiau detalių pateikti, bet gal atsakydamas į klausimus pateiksiu. Tikiuosi, kitą kartą jau būsime pradėję procesą su Turkija, tai yra labai svarbus momentas mums e, santykiuose su šiuo svarbiu mums artimu partneriu. Then, um... Labai ačiū. Tai mes iš karto dabar suteiksime žodį e, pranešėjams. Visų pirma, ponė Zomer. Ji kalbės apie ES ir Turkijos Respublikos susitarimą dėl neteisėtai šalyje gyvenančių asmenų redmisijos. Pone Zomer, žodis jums. Taip, labai ačiū. Gerbiama pirmininkė, redmisijos susitarimas su Turkija tikrai nebuvo lengvas, dėl jo buvo sunku dėrėtis, dėrybos truko aštuonerius metus, neįtikėtinai ilgą laiką. Na, o praėjusiais metais dėrybos buvo baigtos. Nuo to laiko Turkija, kaip čia atsirkiau suformulavus, sako kalbėtoja, vis dėlto dar nėra pasiruošusi pasirašyti šio susitarimo Turkija nori, kad būtų supaprastintas vizų režimas arba jo netgi būtų atsisakyta tam, kad Turkija laikytųsi redmisijos susitarimo. Tačiau tikrai ne visos valstybės narės mano, kad galima imti ir suteikti vizų režimo supaprastinimą Turkijai. Dėl to redmisijos susitarimui iškilo grėsmė. Uh, Redmisio susitarimo mums reikia, nes, kaip žinia, e, į Europos Sąjungą e, daug neteisėtų migrantų atvyksta iš Turkijos, jie patenka per Graikijos sieną. Visuomenėje vis dažniau e, reiškiamas įtarimas, kad siena yra labai nepatikima. Taigi tikrai nereikėtų vizų režimo atsisakymą arba supaprastinimą. Kalbėsiu atvirai. Man atrodo, kad Turkija daro tam tikrą spaudimą. Aš Turkijai irgi tai sakiau, jie tai supranta. Bet vis tiek ES yra daromas spaudimas, nes ES reikia skubiai, kad būtų įgyvendintas redmisijos sustarimas su Turkija. Turkija yra šalis kandidatė. Na, apie tai dabar nesiplėsiu, bet kadangi Turkija yra šalis kandidatė, tai nelabai uh, suprantama, nelabai įsivaizduojama Turkijai, kad ES susidėrėtų dėl vizų režimo supaprastinimo su visomis kitomis kaiminėmis šalimis, bet ne su Turkija. Ponas Manservisi, aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie šią problemą. Uh, nes panašu, kad redmisijos susitarimas šiuo metu yra praktiškai neįmanomas dėl skirtingų valstybių narių nuomonių apie vizų režimo supaprastinimą. Ir galbūt jūs mums galite papasakoti, ką mano ministrai, kokios nuomonės buvo išsakytos ministrų taryboje šio klausimu. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Bauer, kuri yra pranešėja e, dėl dviejų nuomonių. Tai yra uh, ES ir Armenijos Respublikos sutarimas dėl visų režimo supaprastinimo ir dėl redmisijos. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponui man servis už tai, kad jis taip išsamei paaiškino, kokia yra dabartinė situacija. Jūs kalbėjote ir apie Rusiją, sakėte, kad čia pasiektas. Uh, uh, progresas, su Pakistanu viskas e, nekažin kaip vyksta, o kaip Armenija. Mūsų dokumente parašyta, kad paskutinės dėrybos vyko e, spalio 12 dieną ir aš norėčiau pastarauti, kas vyksta dabar. Viena vertus, mes nagrinėjame vizų režimo supaprastinimo dosiją Ataskaitos projektas turi pasirodyti iki kovo 5 dienos. Be redmisijos susitarimo be abejo neįmanoma judėti prieki ir e, siekiant vizų režimo supaprastinimo. Man įdomu, kokia yra naujausia situacija. Ir dar vienas klausimas, jis galbūt ir atrodo techninis klausimas. Mane labai domintų jūsų paaiškinimai. Taigi, klausimas štai koks. Vizų režimo supaprastinimo susitarime jūs minite žodį pilietybė, citizenship, ir taip pat minite piliečius, citizens. Redmisijos susitarime praktiškai visą laiką naudojama žodis nationality, tautybė. Netgi pirmame punkte Jūs minite ir žodį citizenship ir nationality, pilietybę ir tautybę. Kodėl jūs taip darote? Panašu, kad abu šie terminai yra tapatus, yra vienodi. Kodėl jūs darote skirtumą? viename dokumente jūs vartojate žodį pilietybė, o kitur jau tautybė. Gal galite paaiškinti? Turiu ir dar vieną klausimą, galbūt jis labiau techninio pobūdžio, bet vėlgi ir tas klausimas įdomus. Šiuo metu pagrindinis klausimas būtų štai koks. Kokia yra dabartinė situacija? Ar galima judėti prieki su šiais dosija ar ne? Labai ačiū. Jeigu ponas Marinesku neprieštarauja, aš jam suteiksiu žodį uh, kaip trečiajam pranešėjui. Jis taip pat galbūt turės klausimų komisijai, bet gal jūs galite ir dabar pristatyti savo nuomonę, taip kad mes galėsime apie viską padiskutuoti iš karto. Taip, gerai. Labai ačiū už jūsų pasisakymą. Aš pritariu, kad tam, ką jūs pasakėte dėl Moldovos, aš tikiu, ir tikiuosi, kad sustikime Vilniuje bus pasiektas susitarimas su Moldova. Taryba yra pateikusi rekomendaciją, turiuomenį Europos tarybą. Ta rekomendacija pasirodė vasario mėnesį ir būtent rekomenduojama, kad būtų siekiama susitarimo su Moldova. Toliau dėl tarybos sprendimo apie vizų um, režimo supaprastinimą. Man atrodo, tai geras sprendimas. Moldovos piliečiai turės galimybę keliauti be vizų. Jeigu jie turės e, pasą su biometriniais duomenimis. Na ir bus atsisakyta daug sąlygų. Visų pirma, Moldovos piliečiam nereikės asmeniškai atvykti į biurą. Taip pat e, Moldovos piliečiai, e, kurie gyvena e, kažkur tai Europoje, taip pat galės tokią sistemą naudotis. Man atrodo, kad tai yra geras žingsnis į priekį. Dabar bus e, vienodai traktuojami Moldovos ir Rusijos piliečiai, nes anksčiau tai buvo problema, ypač Moldovos piliečiams. Jie siekia Rusijos piliečio pasų vien tik tam, kad galėtų lengviau patekti Europos Sąjungą. Taigi, tai būtų mano vienintelis komentaras. Aš tikiuosi, kad jūs dėsite visas pastangas, kad Vilniuje būtų baigtos darybos su Moldova. Ačiū netrukus pradėsiu diskusiją. Galbūt prieš tai ponas man servisi galėsiu, galėtų trumpai atsakyti į pateiktus klausimus. Kol kas tik vienas žmogus, vienas kolega prašo žodžio, taigi jeigu ir jūs norite pasisakyti, pakelkite rankas. Visų pirma, ponas man servisi. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į klausimus įlės tvarka visų pirma dėl Turkijos. Na taip, iš tikrųjų. Uh, santykiai su Turkija yra sudėtingi, tai yra sudėtinga šalis. Yra daug įvairių ir ekonominių klausimų, komercinių klausimų. Viskas tikrai yra labai sudėtinga, nes su Turkija palaikomi ir ekonominiai santykiai. Dėl redmisijos susitarimo. Jau yra pateikta susitarimo tes, tekstas. Jį pateikė ES vyriausias dėrybininkas, o taip pat ir Turkijos ambasadorius. Niekas iš Turkijos pusės nekvestionuoja to teksto. Taigi kažkurio metu tas tekstas bus pasirašytas ir paskui gyvendintas. Bet, kaip jūs sakėte, kyla štai koks klausimas, kaip e, ši diskusija yra siejama uh, su galimybė liberalizuoti vizų režimą. Ne tik supaprastinti vizų režimą, bet visiškai liberalizuoti vizų režimą. Nes vizų režimo supaprastinimas galbūt netiek Turkijai įdomus dėl vairių priežasčių. Reikia tuo pačiu metu pradėti du procesus. Visų pirma, tai būtų dialogas dėl vizų režimo liberalizavimo, tačiau tuo pat metu Turkija turi pasirašyti ir įgyvendinti readmisijos susitarimą. Tai yra neginčitinas dalykas. Kodėl mes dabar apie tai diskutuojame? Tam, kad patikslintumėm, jog Turkijos to paprašysime įprastinio dialogo metu. bet nėra jokių abejonių. Abu šie procesai turi vykti paraleliai. Ir Turkija to tai ko puikiausiai supranta. Taigi, tikrai nenorima sukurti jokios asimetrijos, apie ką šiuo metu diskutuojame. Mes norėtumėm, kad Turkija kažką padarytų, siekdama patenkinti sąlygas dėl vizų režimo liberalizavimo. Reikėtų išsiaiškinti, koks yra mūsų tikslas ir taip toliau. Viskas bus daroma paraleliai. Mes visiškai laikysimės tarybos sprendimą, o taip pat ir to, ką nutarė taip pat ir Turkija. Svarbu susitarti, kada viskas gali prasidėti, kada tas žaidimas gali prasidėti. Žaidimas gali prasidėti tik tada, kai ant stalo gulės abu pasiūlymai. Ko, ką šiuo metu veikia Turkija? Kaip Turkija kovoja su nelegalia migracija ir siekdama, siekia narystės Europos Sąjungoje? Na, Turkijoje šiuo metu vyksta daug dalykų, daug procesų. Kaip žinote, Turkija tikrai labai e, daug ką daro primdama pabėgėlius iš Sirijos. Daugeliui valstybių narių kiltų rimtų problemų, jeigu reikėtų primti tokį pabėgėlių skaičių. Taigi to reikia nepamiršti. Galbūt jūs ir galite sakyti, na tai netaip jau svarbu, bet iš tikrųjų tai yra svarbu. Uh, Turkija šiuo metu jau daug dirba šią srityje. Taip pat jau dabar vyksta bendradarbiavimas valdant e, sienas ir kovojant su nelegalia migracija. Pavyzdžiui, jau yra ketinimų protokolas tarp Frontex ir Turkijos. Jau yra palaikomi glaudus ryšiai tarp Frontex ir Turkijos dėl dvišalių redmisio susitarimų, kurie jau egzistuoja, tarkim, tarp Graikijos ir Turkijos. Na, šie susitarimai nėra visiškai išnaudojami, bet apie tai galima ir toliau diskutuoti. Taigi jau dabar vyksta geras bendradarbiavimas. Taip pat vyksta bendradarbiavimas E, siekiant sučiupti nelegalius migrantus, kai jie nori pereiti sausumos sieną ar jūros sieną. Čia būtinas bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad galėtumėm apie tai kalbėti. Iš esmės, tai, kas vyksta Turkijoje, yra teigiama. Na, tai nereiškia, kad nėra kažkokių tai um, netobulumų, bet situacija yra štai kokia. Aš esu optimistas, Ir manau, kad iš tikrųjų ir reikėtų tarybos plano dėl redmisijos susitarimo. Dėl Armenijos. Ar veikia redmisijos susitarimas? Taip, jis puikiai veikia. 2011 metais 1110 piliečių buvo gražinti į Armeniją. Daugiau kaip 2000 nelegalių migrantų taip pat buvo gražinti. Paprastai yra tam tikras atotrukis tarp aptiktų nelegalių migrantų ir į šalį sugražintų nelegalių migrantų skaičiaus. Bet kokiu atveju Armenija su mumis bendradarbiauja. Kuo skiriasi pilietybė ir tautybė? Nationality ir citizenship. Jokio skirtumo. Uh, Galbūt ateityje turėčiau atidžiau vartoti terminus, bet iš esmės tie terminai nesiskiria. Dėl Moldovos. Taip, aš irgi tikiuosi, kad Vilniuje pavyks baigti darybas bent dėl techninių aspektų. Mes darybomis iš tikrųjų vadiname parengiamąjį darbą tam, kad komisija galėtų pateikti pasiūlymą tarybai ir parlamentui. Tai reiškia, kad reikės įgyvendinti visas vidinės procedūras, taip pat procedūras taryboje ir parlamente, nes tai bus bendro sprendimo procedūra. Iki sustikimo Vilniuje visko nepavyks tikrai padaryti. Šiuo metu mes ir toliau dirbame su Moldova, bet kol kas dar negaliu sakyti, kad kitą savaitę jau pateiksime pasiūlymą. Na, o šiaip tikrai galiu patvirtinti, kad e, Moldova atlieka reformas ir jeigu mes ir toliau išlaikysime pagreitį, aš labai optimistiškai e, esu nusiteikę susitikimą Vilniuje rezultatų atžvilgių. Ačiū. Sarašė yra šeši nariai užsirašę kalbėti ir tiesą sakant septyni išskir, skaičiuojant su ponė Zomer, bet jums suteiksime žodį pabaigoje. Dabar žodis ponė Omero Lopes. Ačiū. Gerbiamasis ponė Mans ir visi. Šiandien norėčiau užduoti, paminėti du dalykus. Pirmiausia, dėl susitarimo su Maroku. Galbūt galėtumėte paminėti pačius sudėtingiausius klausimus, kalbant apie judumo susitarimo pasirašymą ir atsižvelgiant į tai, kad ši šalis yra šalia Europos, kad e, buvo sienos atviros, o dabar štai problemos Malyje ir terorizmo klausimai, tai aš manyčiau, kad susidurėte su pabėgėlių problema. Įdomu, kaip toje sutartyje, dėl kurios derėtės tie dalykai yra nurodyti. Antra, norėčiau paklausti dėl Turkijos kad Turkija galėtų tapti Europą. Kad būtų galima įvažiuoti į Turkiją, reikia tik sumokėti mokestį. Ir jis kainuoja apie 30 eurų, reiškia, kiekvienas gali nusipirkti tokią vizą. Daug piliečių iš įvairių šalių atvyksta iš Sirijos arba iš Dominikos Respublikos arba net iš Alžyro ir visi atvyksta galiausiai Graikiją ir po to jokių problemų nėra iš Graikijos vykti į Turkiją. Ir štai kokia problema. Kaip būtų galima pasakyti, kad jie e, atvyko į Turkiją ir kokios yra redmisijos sąlygos? Kalbant apie sulaikymo centrus Graikijoje ir Maltoje bei visose kitose pietinėse valstybėse, kalbame apie migraciją ir mobilumą, tačiau jau 15 metų kaip rimtai pabėgėlių klausimo nesprendžiame, taip pat jų tarptautinės apsaugos klausimo nesprendžiame. Kaip ketiname gyvendinti tarptautinės uh, nuostatas dėl apsaugos, nes uh, tuose sulaikymo centruose yra tūkstančiai žmonių. Kaip mes galime kalbėti apie migraciją ir judumą, jeigu tiek daug žmonių laikoma e, tarsi būtų nusikaltėliai? Ir tai yra labai rimtas klausimas ir mums reikia kalbėti, kai kalbama ir apie prieglobstį, bet taip pat ir kai kalbame apie migraciją bei judumą. Ir manyčiau, kad šis klausimas jau daug metų nesprendžiamas. Uh, Frontexas bendradarbiauja su tų šalių institucijomis, bet galėčiau pasakyti, kad pietinės valstybės, į pietinės valstybės e, pietinėse valstybėse nedaugam suteikiamas prieglopstis, jeigu palygintume bendrus skaičius dėl prieglopščių suteikimo ir tokiuose šalyse kaip Niderlanduose ar Junktinėje karalystėje yra suteikiama daug, patenkinama daugiau prieglopšio prašymų, kaip yra bendradarbiaujama su pietinėmis valstybėmis. Ir kalbu ne tik apie solidarumą, juk galų gale yra statutas dėl pabėgėlių ir tos šalys, į kurias atvyksta šie žmonės, jos turi turėti galimybę su to susitvarkyti. Tačiau pabėgėlių tarnybai neskiriama lėšų. Frontexui taip, o pabėgėlių tarnybai ne. Taigi labai sunku valdyti situaciją, nes yra prašoma suteikti tarptautinę apsaugą, bet neįmanoma netgi e, kaip nors reaguoti į tos prašymus. Graikijoje niekas negali tinkamai reaguoti ir mes keliavome, mes buvome Graikijoje, matėme savo akimis. Europa turi skirti tam lėšų pasirašomos e, didelės gražios sutartys, bet iš tikrųjų reikia pagalvoti, kaip būtų galima padėti žmonėms tose šalyse. Ačiū. Toliau ponė Danukas. Ačiū pirmininkė. Ačiū ponė Mansarvisi už pristatymą. Turiu vieną konkretų klausimą, vieną bendresnio pobūdžio. Pirmasis yra susijęs su Armenija ir redmisija. Ar turite kokiu nors faktų dėl e, piliečių iš Nagorno Karabach e, redmisijos? Ir kai kalbame apie redmisijos sutartį Gruziją, e, kai asmenys atvyksta iš pietų Osetijos, E, tada jau iškyla ir pilietybės klausimai, ir, ir atsiranda problemų dėl to, kad trūksta kai kurių dokumentų. Ir tie asmenys e, turi vykti redmisiją kažkur, nežinau, ar Azerbaidžiane, ar Armenijoje. Taigi yra tokia problema. O antrasis klausimas yra štai koks. E, yra turime šešias rytų partnerystės šalis ir Rusiją. Palyginote keletą sutarčių dėl palengvinto vizo režimo. Ir ar galėtumėt palyginti tas šalis, gal kurios nors yra pasiekusios daugiau pažangos nei kitos? Nes mūsų politi politinis tikslas būtų suderinti visus tuos susitarimus, ar ne? Toliau žodis panė Keller. Ačiū, turiu tik vieną klausimą ir tikiuosi, kad jis bus pakankamai konkretus. Beveik prieš metus kalbėjome apie readmisijos susitarimų vertinimą, jeigu prisimenate. Ir komisija įvertinusi, patikė pasiūlymus dėl to, ką galima būtų padaryti, dėl, tai yra nuostatas dėl trečių šalių piliečių. Jūs e, siūlote daugiau nedirbti prie tų redmisijos sutarčių. Ir, o kas atsitiko su tais pasiūlymais? Ar planuojate atlikti redmisijos susitarimų reformą, ar visi komisijos pateikti pasiūlymai buvo integruoti į dabartinius susitarimus, dėl kurių deramasi? Ačiū toliau, ponė Ernst. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, redmisijos susitarimas su Turkija yra tikrai labai svarbus ir tas sustarimas yra susijęs su daugeliu žmonių, dėl to aš norėjau pateikti štai kokią klausimą. Turkija e, siekia vizų režimo supaprastinimo. Kokios dar buvo keliamos sąlygos derantis su Turkija? nes juk iš tikrųjų buvo iš mūsų labai daug reikalaujama, darantis dėl redmisijos susitarimo. Taigi, kas buvo dar minėta be vizų režimo supaprastinimo? Once more, thank you, Mr. Masanvisi, for your presentation. Ačiū, ponia Monservisi, už pristatymą, pristatymą dėl susitarimų. Norėčiau e, užduoti klausimas susijusi su Turkija. Minėjote, kad tai susideda iš dviejų dalių. Ir galvoju, ar taip yra sąžininga ir dabar pasakysiu konkrečiau. Tekste yra yra susitarimas dėl duomenų ir Turkijai suteikiamas trejų metų laikotarpis, per kurį į jos teritoriją gali atvykti trečių šalių piliečiai. Ir jeigu jie neteisėtai atvykę į Europą. Taigi aš galvoju, mums dabar dar, kol pabaigsime sustarimą, užtruks dviejus metus, paskui kol jį įgyvendinsime ir dar treji penkeri metai praeis, kol bus e, galima e, tvarkytis tais piliečiais, kurie neteisėtai atvyko į Europą. Ir regis mes neturime kito pasirinkimo. Ar taip yra teisinga ir sąžininga, kai mes vieną dieną kalbame apie vizų, palengvintą vizų režimą, o kitą dieną sakome, kad jau 90, daugiau kaip 90 procentų neteisėtų migrantų yra iš Turkijos. Tai ar tai vyks? Na, mes tą 90, 90 procentų paliksime trijiems metams ir liberalizuosime vizas dešimčiai procentų. Ir mes apie tai kalbame. Ir mums reikia tai daryti teisingai, sąžiningai. Pavyzdžiui, vizų liberalizavimas gali būti paliktas dar kuriam laikui, kad situacija būtų teisingesnė. Ir dar norėčiau paklausti, ką manote apie tai. E, Turkija pa, ketina panaikinti vizų režimą su kaimininėmis valstybėmis, taigi iš pietų iš Afrikos asmenys gali, galės veikti į Turkiją be vizų, o dabar Turkija derasi su Iranu ir Irako dėl to. Taigi įsivaizduokime, jie atvyks, tie asmenys atvyks į Turkiją, o po to važiuos į Europos Sąjungą. Aš visiškai pritariu tam, kad Turkija daug daro Sirijos klausimų ir labai jau štai gerbiu, tačiau mums reikia, kad pasienio tarnybos geriau bendradarbiautų. Ir dar viena paskutinė pastaba. Suprantama, žinoma, kad Europa remia Turkiją kaip šalį kandidatę ir mes teikiame Turkijai finansavimą, kaip ir kitoms šalims kandidatėms. Ir nepri, nežinau, ar kolegos e, prisimena tai, kad tuo pačiu, kai bus atribota šiaurė, buvo atribota šiaurė, atvyko karinis automobilis ir tą laiką, kol mes ten buvome, Turkijos karinės pajėgos mus stebėjo. Taigi aš galvoju, kaip tai galėjo įvykti, kai tiek daug žmonių važiavo. Gal e, ir, ir prekiavo, prekiauja žmonėmis, gal turite informacijos e, apie tai, pavyzdžiui, kai kas nors iš pietų vyksta į šiaurę ir tai gali padaryti be jokių problemų. Taigi toks mano klausimas. Ir dar norėčiau pakartoti, kad iš ties vertiname Turkiją dėl jos veiksmų, tačiau to nepakanka ir tai nepasiteisinimas. Ačiū, atsiprašau, ponios Grisbek. Dabar žodis jums. Merci, prezident. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju prelegentui už paaiškinimus apie tai, vyks, kokios vyksta dabar dėrybos dėl susitarimų, kaip dėl susitarimų. Esu šešėlinė pranešėja dėl e, dėrybų su Turkija. Ir jūs pateikėte į kelis jau mano galvoje turimus klausimus. Tai aš norėčiau dabar sužinoti, koks yra simetrijos mechanizmas tarp vizų liberalizavimo ir redmisijos sutarties. Jūs paaiškinote, kad asimetrijos čia nėra, kad dėrybų sąlygos buvo sudėtingos ir kompleksiškos, tačiau aš manau, kad taip yra matyti su visomis partnerėmis. Taigi dabar panašu, kad reikalai pasistumė į priekį ir jūs taip pat pabrėžėte, kad, kad dėl sirų, dešimties tūkstančių sirų pabėgėlių Turkija surado tinkamą sprendimą, tai yra žmonės, kuriems buvo suteikta galimybė išgyventi būtent tartutinės bendruomenės paslaugų dėka. Taigi aš dėkoju už pateiktą paaiškinimą, tačiau norėčiau dar paprašyti jūsų sugrįžti prie to, ką jūs kalbėjote, apie ką jūs kalbėjote anksčiau, būtent dėrybos e, su Pakistanu. 2010 metais, kai buvo deramasi dėl redmisijos sutarties su Pakistanu, komisija atvyko Europos parlamentą ir atsimenu, kad buvo užduota daug klausimų, keliami, keliamos įvairios problemos dėl to, kokia galėtų būti pozicija to susitarimo atžvilgių. Na ir komisija įsipareigojo parlamentui teikti informaciją detaliai, priklausomai nuo aplinkybių, apie tai, kaip yra įgyvendinama readmisijos sutartis ir ne vien tik tai apie tai, kaip vyksta dėrybos, bet daugiau papasakoti apie konkrečius dalykus, galbūt netgi su skaičiais, apie praktinius to, tų susitarimų elementus ir aš manau, kad visiems kolegoms būtų įdomu gauti tos informacijos ir pasisakyti apie tuos susitarimus, nes aš, pavyzdžiui, asmeniškai esu susirūpinusi dėl to, kad trūksta informacijos apie padėtį dėl asmenų, kurie buvo sugražinti apsaugos, sugražinti į Pakistaną. Jūs kalbėjote, komisarė e, Malstrom irgi kėlė e, tą klausimą, būtent tuo metu jūs užsiminėte ir 12 metų Liepos mėnesį jūs apie tai kalbėjote, kai e, praeitą kartą buvote pas mus atvykęs, kiek atsimenu, ir jūs kalbėjote apie bandomąjį projektą su Pakistanu, kurio ir konkrečius jo elementus ir panašu, kad Pakistanas atsižvelgia į mūsų poziciją dėl asmenų, kurie yra sudėtingoje situacijoje ir galbūt galėtumėte pateikti konkretesnių e, duomenų skaičių apie sugražintus asmenis, nes man, pavyzdžiui, tai yra pati svarbiausia sąlyga, apsisprendžiant, kaip aš norėčiau pasisakyti dėl tos sutarties. Ačiū, galiausiai ponė Zomer dar norėtų kažką pasakytumėte. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti uh, už atsakymus. Deja, ponas Manservis neatsakė mano klausimą. Aš teiravausi, kokia yra situacija taryboje dėl vizų režimo supaprastinimo Turkijai. Yra visiškai aišku, kad Turkijos nuomonė redmisijos susitarimas nebus įgyvendinamas be vizų režimo supaprastinimo. Ir štai koks klausimas, ar jūs matote kokiu nors galimybių e, pasiekti susitarimą taryboje? Na, mes visi žinome, kad tema labai sudėtinga ir be abejo yra tokių valstybių narių, kurios yra numačiusios kokias nors e, minimales amžiaus ribas, e, suvienijant šeimos narius. Ir dėl to gali e, Turkija turėti kažkokių tai nuoskaudų. Taigi nereikėtų nuvertinti šios temos, ji yra svarbi. Yra ir daugiau svarbių aspektų. Jeigu aš teisingai supratau, jūs sakėte, Jūs minėjote mobil, mobilumo partneristės arba judumo partneristės. Kalbėjote apie e, geresnės galimybės e, atvykti į ES, dirbti, kad būtų geriau pripažįstami diplomai, taip pat galimybę naudotis socialinėmis sistemomis. Man atrodo, kad tai yra pagrindinė problema. Bent jau Vokietijoje, mano kilmės šalyje, šiuo metu visuomenė yra labai pasipiktinusi dėl to, kad yra užkraunama per nelik didelė našta socialiniai sistemai, savivaldybėms, nes atvyksta e, daug žmonių iš Bulgarijos ir Rumunijos. Ir akivaizdu, kad tokia valstybė kaip Vokietija uh, nelabai palankiai vertina judumo partnerystę. E, Turkija juk bus ir judumo partnerystė, ar tai reikš, kad žmonės galės naudotis ir socialinėmis sistemomis, mes tiesiog savo negalėsime to leisti. Taigi gal ir jūs galite pakomentuoti šį aspektą. Mane tikrai domintų, kaip jau sakiau, kokia situacija uh, taryboje, ką taryba masto apie vizų režimo su Turkija supaprastymą. Gal turite kokios nors konkrečios informacijos? Dėkoju, baigime pasisakymus. Mane informavo, kad tarybos atstovai pasisakyti nenori. Ar yra tarybos atstovų ir nori kažką pasakyti išklausę diskusijų? Ne. Tuomet, ponė Monservizi, žodis jums. Ačiū. Pasistengsiu trumpai kalbėti. Pirmiausia, dėl Maroko. Pone Lopes klausi. Tikiuosi, kad galėčiau teikti, jog nėra likusių problemų su Maroku. Būtent, kad paskutinių diskusijų metu, kai kalba eina apie socialinių teisų perkelimą ir apie Maroko galimybę galiausiai gauti bevizį režimą. O visa kita yra įtraukta, įtrauk, įtrauktas yra asmenis dalykas, du esminiai dalykai, pirmiausia, redmisijos sutartis, kuri buvo blokuo, užblokuota keletą metų, dabar ji yra dėrybų pagrindas, dėrybų objektas, įskaitant trečiųjų šalių piliečius. Taip pat norėčiau pasakyti, kad yra partnerystėje numatyti aiškus uh, tikslai dėl tų asmenų apsaugos. Ir daroma iški nuoroda į Ženevos konvenciją ir visas taisyklės, kurios yra taikomos tarptautiniai apsaugai. Taigi, kadangi nesiderame dėl Maroko teisinių prievolių, o deramės dėl tikslų, tai tie dalykai yra labai svarbus. Vizų palengvinimas galbūt dėl redmisijos sutarties diskusijos prasidėjo. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad tie, kurie yra pabėgėliai arba nelegaliai gyvena Maroke, kurie yra situa atitinkamoje situacijoje, tą, tą, tą situaciją galima kritikuoti ir į tai mūsų partneriai kaip ir at, į tą kritiką atsižvelgia. Tačiau aš manau, kad e, galiu optimistiškai vertinti ateitį ir kad problemų daugiau neiškils, bet gal e, daugiau papasakosiu kitos savaitės pabaigoje, kai finalizuosime dėrybas. Bet dabar situacija yra tokia. Nepamirškime, kad kai kalbame apie teisėtą migraciją, socialinių teisų perkelimą ir panašiai, visa tai yra patenka į veiksmus dvišaliuose santykiuose tarp, tarp valstybių narių ir trečiosios šalies. Mes dirbame tik taip dėl prieigos, galimybės pasilikti ir panašiai, o visi kit, visus kitus dalykus dvišalių pagrindų valstyb, nusprendžia valstybės narės. Taigi labai svarbu įtraukti, kuo galima daugiau valstybių narių, nes tos dvi schemos tuomet nebus viena kitą papildančios. Dėl Turkijos. dėl to, kad vizų politika Turkijoje yra gan paprasta. Faktiškai Turkiją galima važiuoti be vizos arba gavus vizą iš kitų šalių. Tai yra tas aspektas, kurį aptarsime ateityje, kalbėdami apie vizų liberalizavimą. Ir apie tai jau netgi ir kalbamės. Mes, pavyzdžiui, sakome, kad tai yra ta problema, kurią reikia išspręsti dėl tos vizų politikos, dėl kurios atsiranda daug nelegalų, pavyzdžiui, Graikijoje. Taigi tą problemą reikia spręsti. Aišku, čia nėra dėrybų objektas ir kaip mes galime čia jiems pritaikyti akį. Tiesiog norime užkirsti kelią tokiam reiškiniui ir um, Turkijos valdžia yra irgi pasirū, pasiryšusi spręsti problemą. Taigi, tai yra dėrybų dalis. Jūs kalbėjote apie tai, kas vyksta ES, ypatingai Graikijoje, kitose pietų šalyse, kaip jos priima pabėgėlius ir prieglopšio prašytojus. Pas mus veikia ES teisynas ir mes jau esame pradėję pažydimų procedūras prieš kai kurias šalis dėl prieimimo sąlygų, pavyzdžiui, ir panašiai. Dabar toliau su ESA stebime situaciją. Dublino reglamento 33 straipsnį įsteigėme iš anksnio perspėjimo sistemą su veiksmų planu, kuris turi būti gyvendinamas. Taigi naudojame tas lėšas, kurias turime tam, kad finansuotumėme pastangas, kurių imasi Graikija. Dabar yra solidus veiksmų planas su konkrečiais rezultatais. Aišku, situacija sudėtinga. Tačiau nenorėčiau pasakyti, kad viskas jau atlikta jokių būdų, bet procesas, na, bent jau yra prasidėjęs manau, kad ir ateityje įtampos liks, nes pietų valstybės jau savaime yra labiau susi susidurančios su šia rizika ir mes turėtumėme daugiau solidarumo rodyti tų valstybių atšvilgių. Jo saugo sieną visai Europos Sąjungai. Tai yra naujosios mūsų finansinės priemonės filosofija su tomis valstybėmis elgtis atitinkamai, nes jos sergi visos ES sieną, visos sąjungos labui, taigi turime jiems padėti. Ir, aišku, rezultatų turime, bet dar viskas nėra tobula. Dėl to, kad per mažai priemonių. Na, negalima tikėtis, kad e, maža agentūra perims visą sistemą. Agentūra buvo sukurta tam, kad padėtų mobilizuoti pajėgumus valstybėse narėse, sprendžiant kritinės situacijas. Tai nėra agentūra struktūriniai intervencijai bet mes su ESA dirbame nuolatos ir tobuliname agentūrą, kuri faktiškai nesiniai tik pradėjo darbą. Dėl Kalnų Karabacho, Pietų Osetijos ir redmisijos sutarties. Redmisijos sutartis yra grindžiama pagrindiniais principais ir taisyklėmis. Tautybė, kurią reikia nustatyti per dokumentus ar kitas priemonės, turi būti nustatytas mens tautybė. Mes kalbame apie gruzus, armenus, nes jie yra identifikuoti kaip gruzinai ar armenai. Kitas dalykas, jeigu remisija nekelia pavojų jų teisėms, tuomet procedūra nėra automatiška, vis tiek reikia pasirūpinti ir išsiaiškinti, kokia situacija toje šalyje, kur jie bus nusiųsti ir taip pat kai kurie prašo prieglopšio. Kol kas skaičių čia neturiu dėl to, kiek buvo patenkinta tų prašymų dėl prieglopšio iš Armenijos ir Gruzijos, tačiau uh, keletas šimtų tokių paraiškų yra. Aišku, viskas nevyksta automatiškai, tai nereiškia, kad asmo yra nusinčiamas į sudėtingus regionus. Tačiau mums regionai nėra aktualu. Mes sutartis pasirašome ne su regionais, o su šalimis. Dėl tų šalių piliečių. Dėl jų, jų labų. Dabar Pakistano klausimas. Sąjungos e, susitarimas su Pakistanu davė labai nedaug rezultatų ir pradžioje tą sakiau. Uh, Dėl to aš darau spaudimą Pakistano valdžiai, kad jie atvyktų į bendrą redmisijos komitetą, nes turime išspręsti tam tikrus klausimus. Skaitant ir tai, kokiomis sąlygomis gyvena sugražinti asmenys remiantis dvišaliais susitarimais. Tas projektas, apie kurį kalbėjote, bus įgyvendintas per kelias savaitės ar mėnesius. Ir jo tikslas yra išspręsti vieną problem, problemą, kuri įvardyta mūsų vertinimo ataskaitoje, būtent pasirūpinti tais, kurie yra sugražinami į kilmės šalį. Šiuo projektu bandome išspręsti sudėtingiausias situacijas, būtent į Pakistano situaciją ir, aišku, tuomet galėsime tai pritaikyti ir kitoms šalims. Dabar esoje, kai kalbame apie kilmės šalies ataskaitas. Mes visuomet sprendžiame tuos klausimus ir bandome išsiaiškinti, kokia yra padėtis tose šalyse, kurios, į kurias sugražinami prieglopšio prašytojai, nes jų paraiškos atmetamos ir jie sugražinami, ir kokiomis sąlygomis jie yra integruojami į visuomenę. Taigi, mes tais dalykais rūpinamės. Ir aš nenorėčiau pasakyti, kad situacija tobula, jokių būdų, tačiau mes žinome, kokia yra situacija ir imamės priemonių pasitelkdami politinę valią. Kitas dalykas - trečiųjų šalių piliečių nuostata vertinimo ataskaitoje mes minime kelis, daly, minime kelis dalykus. Pirmiausia, readmisijos sutartys negali būti šal, pasirašomos šalia vizų palengvinimo susitar susitarimo. Redmisija yra priimtinas dalykas, tačiau taip turi būti suderinama ir tai turi vykti esant tam tikroms sąlygoms. Mes nepateikėme pasiūlymų dėl trečios šalies su, piliečio sugražinimo Armenijos atveju, tačiau dėl, taryba neprėmė mūsų pasiūlymo, dėl to me, mums teko įgaliojimai susiję ir su trečiųjų šalių piliečių sugražinimu. Netgi jeigu bendros sienos ir neturime, čia rizika kaip ir mažesnė, tačiau įgaliojimų patvirtinimo procedūra turi būti pritaikoma ir galiausiai įgaliojimai buvo e, suteikti įtraukiant ir trečiųjų šalių piliečių sugražinimo klausimą. Taigi mes tuos įgaliojimus dabar ir įgyvendiname. Dėl Turkijos dar kartą. Turkijos institucijos supranta, kad mes pradėsime dėrybas dėl dialogo, siekiant galiausiai vizų liberalizavimo, tuo pat metu jie turės pasirašyti ir įgyvendinti redmisijos sutartį. Čia jokių paslapčių nėra ir negali būti jokių nesusipratimų. Taigi, jie pirmiausia turi įgyvendinti vizų liberalizavimo sutartį, tuomet bus pasirašoma redmisijos sutartis. Nėra asimetrijos tarp šių procesų. Antras dalykas. Asimetrija dėl trečių šalių piliečių. Ji egzistuoja, tačiau ne pirmąjį kartą. Ta mes jau darėme ir su Rusija, su Ukraina. Taigi, gan dažnai atsiranda tam tikrų spragų tarp readmisijos įsigaliojimo tam tikros šalies piliečiams ir tarp straipsnių susijusių su trečių šalių piliečiais įsigaliojimo. Dar vienas dalykas. Visose mūsų taisyklėse dėl vizų lengv... palengvinimo, vizų liberalizavimo sutarčių prieš tas procedūras vyksta redmisijos sutarties įgyvendinimo įvertinimas. Taigi techniškai kalbant, liberalizavimas su Turkija neįmanomas, jeigu prieš tai Turkija visapusiškai nebus įgyvendinusi visos readmisijos sutarties, įskaitant straipsnių susijusių su trečių šalių piliečiais. Taigi dabar ta asimetrija egzistuoja ir ji išliks, jeigu, jeigu. To dialogo pradžia nereikš, kad ta asimetrija turėtų sumažėti. Na, bet ne, nedarykime spaudimo, visi turi susivokti, išsiugdyti pasitikėjimą, tačiau tikiuosi, kad dėrybose dėl vizų liberalizavimo galbūt tam tikrų momentų galėsime tikėtis, kad trečių šalių piliečių straipsnis irgi pateks ant stalo. Nes, na, reiktų ir būtina apie jį kalbėtis, nes pagal mūsų taisyklės vizų liberalizavimas yra įmanomas tik tuo met, kai redmisijos sutartis visa yra įgyvendinta. Ir mes girdėjome čia, kad vyksta tam tikri suderinimo darbai. Turime šiek tiek informacijos dėl to, kas vyksta Turkijoje viduje. Turkija dirba gan gerai, pasinaudodama lėšomis, kurias suteikėme pasirinkimo narystėje priemonės rėmuose, e, bandant pagerinti prieimimo sąlygas ir taip toliau ir panašiai su ES lėšomis, tam tikra įranga buvo, įranga pastatyta, tam tik prieklopšio namai tiem žmonėms, kurių yra pasiklausoma, kurie yra sekami. Tačiau Turkijos pabėgėliai gali susidurti dar su didesnė nelegalia imigracija. Ir būtent tą scenarių mes irgi aptarėme su Turkija. Ir Turkijos valdžia visapusiškai tai pripažįsta. Ir kai pradėsime tą dialogą, spręsime taip pat ir sprendimo būdus. Tačiau teisės sauga, dėl teisės, teisės saugos, dėl e, pabėgėlių prieimimo sąlygų vyksta jau nemažai darbų. Ir dabar sunku įvertinti, kaip bus toliau, bet kai mes susėsime ir kai tikinsime, kad kai busime įtikinti, kad sąlygos vizų liberalizavimo yra jau tenkinamos, tuomet e, galėsime imtis tolesnių priemonių. Kokia padėtis e, taryboje dėl Turkijos? Padėtis aiški. Turkija palaimino kelio gairės dėl vizų liberalizavimo su Turkija prieš keletą mėnesių, laikantis sąlygos, kad Turkija pasirašys ir įgyvendins redmisijos sutartį. Ta dabar mes ir darome tam, kad būtų pasiekta pasiektas šis sprendimas. Na, žinoma, Turkija bijo, kad tai tik tai proceso pradžia, o kaip procesas baigsis. Ar valstybės narės tuo met jau bus pasirengusios e, patvirtinti tą pasiūlymą, pagal kurį keičiasi Turkijos statusas, garantijų nėra. Norėčiau priminti, kad sprendimą priima parlamentas ir taryba kvalifikuota balsų dauguma. Na ir geriausia garantija yra štai kokia. Jeigu mes vesime prasmingą, įrodymais pagrystą dialogą, rodantį, kad visi darbai turi būti atlikti, tuomet mes ir pateiksime pasiūlymą. Ir kai pateiksime pasiūlymą, tai reikš, kad mes manome, jog sąlygos yra tenkinamos. Tuomet e, jau į žaidimą įeis tarp institucinės taisyklės. Taigi tiesiog tai yra sažiningumo garantija garantas, kurį suteikėme turkams ir turkai tai puikiai supranta. Man atrodo viskas. Uh, uh, Manau, kad buvo atsakyta visus klausimus, tai tuo ir baigiame mūsų diskusiją. Labai ačiū ponui Manservisi. Dabar galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Mes e, dirbame labai sparčiai, sparčiau negu kad planuota. Na, nežinau, ką Jūs manote, bet e, man kažkaip atrodo, kad temperatūra e, šioje salėje nelabai skatina ilgai posėdžiauti. Girdėjau, kad panašu, kad žmonės ir plaučių uždegimą pasigauna ir kosi. Uh, Kai kam gal per karštą salėje, bet aš taip nemanau. Kiek supratau, pane Mati norėtų pasisakyti pranešėjo Liuhan vardu. Dar norėčiau nariams priminti, kad galite teikti pakeitimus apie Marinesku pranešimą dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo Moldovai. Tai yra vasario 26 diena 18 valanda. Tai yra kitos savaitės ketvirtadienis 6 e, valanda. Vasario 28 diena. Ir jeigu neprieštaraujate, aš siūlau iš karto eiti prie kito darbo tvarkės klausimo ir iš karto norėčiau paprašyti panios Matija pristatyti pranešimą uh, pono Luhan vardu. Galbūt e, ponios e, salės gale galėtų šiek tiek nurimti. Taigi dabar kalbėsime apie investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentus. Komisija yra pateikusi pasiūlymą, jis pasirodė 2012 m. Liepą. Na ir ten kalbama apie tuos dokumentus, kuriuos turi paskelbti investicinės bendrovės tam, kad būtų galima užtikrinti didesnį e, skaidrumą tarp e, e, mažmeninių investuotojų. Na, nežinau, koks čia komitetas yra atsakingas, ko gero ekon. Na, o pranešė yra ponia Berės, ponia Matija. Ačiū ponė pirmininkė, norėčiau atsiprašyti kolegos Lūhan vardu, jis turėjo išvykti į Rumuniją gan skubiai. Jis pas, parengė kalbą, kurią aš dabar ir perskaitysiu. Kalbant apie tai, kokias detalė, kokią informaciją turi pateikti investuotojai apie investicinius produktus. Dažnai tie produktai kalba apie konkrečias investicijas ir tam tikrus produktus pritaikytus investuotojų poreikiams. Ta informacija, kurią, kurią turi pateikti investuotojai apie investicinius produktus, dažnai priklauso nuo produkto ir jo savybių. Dėl to kyla daug rizikos, dėl to, kad investuotojai nebūtinai atskleidžia visas su produktu susijusias rizikas ir ne, neatskleidžia galimų nuostolių. Taigi reikalinga, kad investuotojai pateiktų detalę informaciją ir užtikrintų skaidrumą, tai yra svarbu, bandant atkurti pasitikėjimą vidaus rinkoje. Ponas Lūkanas siūlo pakeitimų, kuriais bando užtikrinti, kad būtų laikomasi žmogaus atitinkamų teisių. Taip pat panas Lūkanas rodo, kad, e, siūlo, kad būtų nebūtų administraciniai pažeidimai publikuojami, jeigu nuobaudos būtų neribotam metų skaičiui publikuojamos, tai nebūtų proporcinga priemonė ir dėl to e, tai faktiškai sukurtų tam tikrą um, diskriminaciją tuos mano atžvilgiu. Labai ačiū. Na, nesu gavusi jokios informacijos, kad komisija arba pirmininkaujantis šalis norėtų pakomentuoti. Ne, tai gal kolegos norėtų pasisakyti. Taip. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti šį pasiūlymą, kai uh, iškilo uh, finansinė krizė Ji atsirado dėl to, kad žmonės pirko tokius produktus, kurių neturėjo pirkti. Taigi aš tik, tikrai džiaugiuosi tokiu pasiūlymu ir džiaugiuosi, kad e, smulkiai investuotojai galės gauti teisinę pagalbą. Produkto teikėjas turėtų e, įrodyti, kad jis laikosi reglamento. Man nepatinka, kad komisijos pasiūlyme yra pernelik daug išimčių. Iš Visų pirma, antrame A, B, D ir E punkte yra išimtis, manome, kad jas reikėtų išbraukti dėl sankcijų paskelbimo. Man atrodo, turėtų būti aišku, kad tokios sankcijos turi būti skelbiamos, tokiu būdu bus užtikrinamas reikalingas skaidrumas. Dėl to aš manau, kad reikėtų išbraukti sakinį, kur kalbama, kad toks skaidrumas e, pakenktų finansinėms rinkoms. Aš tam nepritariu, man atrodo, reikia ginti smulkiuosius e, investuotojus. metų direktyvoje kalbama ir apie asmens duomenų apsaugą. Aš manau, kad ir naujame teisės aktai tai reikėtų atsižvelgti. Dar vienas svarbus dalykas dėl tikslinės grupės, kurie turėtų būti teikiama informacija. Ta tikslinė grupė turėtų būti aiškiai apibriešta, kaip kad buvo padaryta MIFID, tas pats turėtų būti ir PRIPS. Taip pat e, patarėjas e, investiciniais klausimais turėtų investuotojai aiškiai paaiškinti, kodėl jam turėtų tikti toks produktas. Uh, Aš tikiuosi, kad ateityje e, finansiniai produktai bus aiškus ir suprantami. Dėkoju, man atrodo tikrai protingos jūsų pastabos. Ar dar kas nors nori pasisakyti, panašu, kad ne. Taip dar pranešiu, kad e, iki vasario 27 dienos galite teikti pakeitimus. Thank you. So decision will be taken next week. Sprendimas bus priimtas kitą savaitę ir apie jį jums bus pranešta ir jums pakeitimus galite teikti iki kovo 7, o balsavimas įvyks kovo 20-21 dienomis. Dabar galime eiti prie paskutinio darbo atvarkės klausimais, bus svarstamas uždarame posėdėje. Panelė Bail dar neatvyko, bet jau vyksta. Taigi, Aš siūlau daryti kokių penkių minučių pertraukėlę ir tikėkime, kad per tas penkias minutės mūsų viešne pasirodys ir tuomet aptarsime paskutinį darbo tvarkės klausimą. Um, colleagues, I see Ms. Labai arriving. Kolegos, matau, kad panelė Bail jau atvyksta, taigi aš dabar siūlyčiau tęsti darbą. Ir aptarkime iš karto paskutinį darbo tvarkės klausimą, jis bus svarstamas uždarime posėdėje, paprašysiu visų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarime posėdėje, išeiti iš salės.